kuri yra žurnalistė, politikė ir žurnalisčių asociacijos pirmininkė. Well, rightly, Taigi jūs atliekate puikią darbą. Taip pat yra šita moteris yra viena iš tų trijų moterų, kuri artimiausių metų gaus uh, Nobelio taikos premiją už jos pastangas išsaugoti tauk, taiką. Paskutinį kartą lankydamasis Turkijoje susitikau su prezidentu ir pilietinės visuomenės atstovais, taip pat aš kalbėjusi su e, ortodoksų atstovu Bartolomėju apie krikščionių padėtį šalyje. Ir tai